Dabar perėkime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ponios Anagomis pranešimas dėl Saudo Arabijos. Suteiksim žodį keturioms minutėms. Tai Ačiū pirmininkė. Saudo Arabija yra labai svarbi vidurio rytuose ekonominė prasme, kovojant su terorizmu, nežiūrint to, ką pareigūnai sako, ne visuomet jos veiksmai yra už pasaulinį saugumą kovos su terorizmu, ypač atsižvelgiant į salafistų, vahabitų aiškinimus, tos, tai, kad tai skatina fundamentalistų, ekstremistų grupės įvairiose regionuose iš tikrųjų kartais ir jie patys tampa teroristų išpolių aukomis. Taigi, akivaizdu yra kokie padariniai. Pažiūrėkime, Sirija, mm, Libija, Mali, Iraką, Pakistaną. Afganistaną, kaip sudėtinga yra stabilizuoti tokius regionus. Taigi tokių dalykų ne, sunku nepastebėti taip pat ir Saudo Arabijai. Neprimtina, kad ES valstybės narės elgėsi su Saudo Arabijos karalystė Mm, taip tarsi jų būtų svarbi tik tai ekonominių ir saugumo požiūrių, kadangi, aišku, tai yra viena iš didžiausių naftos gavėjų ir e, žemė 20-ukė e, bei Persų įlankos regioniai vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį. Šio pranešimu reikia, stengiamasi pripažinti ES ir jado labai svarbius strateginius santykius, pabrėžiant, kad yra daug įvairių bendrų interesų sričių. Aišku, nepamirštant žmogaus teisių klausimų, um, kurie yra tokie svarbus, kovojant su terorizmu, skatinant um, bendradarbiavimą tarp civilizacijų, sprendžiant um, konfliktus taikiai. Aišku, kad tai yra absoliuti monarchija, tačiau ji laikosi tarptautinės teisės, sprendžia migrantų, moterų teisų klausimus. Aišku, reikia pabrėžti religinės laisvės aspektą visuose santykiuose tarp Siriado ir Praeitą lapkritį lankiausi Saudo Arabijoje, mačiau, kad politinis, ekonominis gyvenimas šiame, šioje valstybėje vis dar galėtų būti tobulinamas. Pavyzdžiui, Tik tai 2015 metais moteris galės balsuoti savivaldybių rinkimuose. Nepakankamai didelis skaičius moterų mokosi ir baigia aukštą mokslą yra nukreipiamos dažniau iš, e, iš šūrą ir tai yra vyro globa. Iš tikrųjų, daug ką dar reikia padaryti ir ES turi paremti visus tuos, kurie stengiasi panaikinti e, tokią diskriminaciją tai ir darbo rinkoje, ir švietimas, ir tai ir kitur. E, tai, kad tokie argumentai, kad tie apribojimai yra paremti religija, nėra priimtini. Ne vien tik tai moteris, mm, ne vien tik tai moterų mm, teisės, pagrindinės teisės mm, yra dar paminamos. Pavyzdžiui, mirties bausmė vis dar yra vykdoma viešai, nėra pakankamai teisinių garantijų, nėra pakankamai kodifikuotos visos bausmės. Pažiūrėkite į mirties bausmių statistiką. Yra ir nepilnamečių, yra ir užsieniečių, kuriems buvo įvykdytos tokios bausmės. Reikia iš tikrųjų čia daug dar nudirbti ir tarptautinės organizacijos turi prisidėti prie to, turi būti garantuojamos ir um, Mm, mažumų e, teisės, e, kafalą sistema turi būti panaikinta migrantų darbuotojų atveju. E, šiame Pranešime mes kalbame apie Saudo Arabijos vaidmenį re, užtikrinančio regiono saugumą. Mes kalbame, kad be, santykiai tarp ES ir Saudo Arabijos gali padėti spręsti įvairią įtampą, su kuria susidurė mm, ir to regiono ypač jaunimas ir plačiau visuomenė sistema yra vis dar an, an, yra pasenusi ir svarbiausia yra užtikrinti tarptautinę kontrolę, ypač kai eina kalba apie Irano brandolinę e, e, programą. Taigi Akivaizdu, kad Saudo Arabija yra labai svarbi užsitikrinant, santykių, e, užsitikrinant bendrą e, sėkmę visų procesų šiame regione. Labai svarbu, kad būtų Pakistanas, Afganistanas, Sirija, e, kitų valstybių šiame regione konfliktai išspręsti ir aišku, kad Saudo Arabijos vaidmo čia yra labai svarbus. Mm, Dėkoju, dabar bus spontaniškų pasakymų procedūra. Du kolegos nori kalbėti. Pirmiausia, pradėsime nuo pono. Ponios Rukasvičia. Dėkoju. Mano nuomonė dėl šio pranešimo yra labai teigiama. Turint omenyje, kad Saudo Arabija, Europos Sąjunga susiduria su tam tikromis bendro pobūdžio e, problemomis ir iššūkiais, pavyzdžiui, kaip senstanti e, visuomenė, kova su terorizmu, ekonominiai sunkumai. Kai kalbame apie kovą su terorizmu, mes turėtume minėti, paminėti tarptautinį sustarimą dėl kovos su terorizmu, kurį pasirašė e, Europos Sąjunga ir Saudo Arabijos karalystė. Saudo Arabija gali žymiai, ženkliai prisidėti stabilizuojant energijos tiekimą, taip pat energetikos rinkas, tačiau taip pat reikia didelį dėmesį e, skirti ir žmogaus teisų apsaugai šioje šalyje. Mes žinome, kad tai yra viena iš pačių pagrindinių valstybių, kalbant apie uh, E, žmogau, e, moterų teisių suvaržymus tai, te, įstatymais. Tad mums reikia siekti užtikrinti žmogaus teisės, kur, e, moterims, kurios yra diskriminuojamos, e, izoliuojamos tiek privačiame gyvenime, tiek e, visuomenėje, viešoje erdvėje. Tad mums reikia užtikrinti, kad moteris ten galėtų priimti savo sprend, savarankiškus sprendimus be vyro globos ar vyro įsikišimo. Dėkoju. Dabar žodį sutiku. Ponai Stier, ačiū ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra didžiausia Saudo Arabijos priekybos partnerė, tad mūsų bendradarbiavimas su Saudo Arabija, aišku, yra svarbus, kalbant apie mūsų energijos, apie energijos telk, e, e, tiekimą, bet taip pat ir Saudo Arabijos strateginę e, poziciją ir jos vaidmenį jos artimuosiuose rytuose. Labai svarbu yra ir pietryčių Europai šį šalis, pavyzdžiui, Bosnijai ir Hercegovinai. Visi tie geostrateginiai ir su priekyba susiję pasvarstymai ir aspektai yra sėtini ir su žmogaus teisėmis. Mes visai neseniai kalbėjome apie kankinimų panaikinimą. Deja, Saudo Arabijoje vis dar e, labai dažnai yra vykdomi, vykdomi kankinimai. Pažvelgus į statistiką, kuri keičiasi kasmet, vis dėlto turime konstatuoti, kad ta praktika vis dar egzistuoja. Tad aš čiaukčiausi, jeigu mes atvertume dialogą su Saudo Arabija ir imtume ryšk, aiškiai kovoti su žmogaus teisų pažeidimais šioje šalyje. Dėkoju. Pirmininkas. Dabar norėčiau vėl pakviesti poną Borgą, komisijos atstovą, apibendrinti diskusiją. Ačiū parlamentui už šį pranešimą dėl Saudo Arabijos ir aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Gomis ir taip pat žmogaus teisų pakomitečio pirmininkiai poniai Lašibiler už jų darbą. Šis pranešimas ir pats faktas, kad kai daugelis parlamento narių, skaitant ir ponė Demartinė, e, daly, keliavo, lankėsi Saudo Arabijoje, rodo, jog ES skiria didelį dėmesį e, jos santykiams su Saudo Arabija. Ir e, po e, laikino sustarimo RAM pasirašymo buvo labai suaktyvėję veiksmai, bendradarbiavimo veiksmai su Saudo Arabija, vyko daugelis mūsų pareigūnų į šią šalį ir mes tengiamės tuo parodyti, kad stengiamės tiek politinę, tiek ekonominę partnerystę stiprinti, suvokdami, kad ES ir toliau turi e, e, aktyviai veikti šioje srityje. Ir mes sutinkame, kad e, be šių dalykų yra labai svarbu ir e, užtikrinti, kad Saudo Arabija prisidėtų prie viso regiono stabilumo ir taikos užtikrinimo. E, žmogaus teisų situacija Saudo Arabijoje, kaip ir pabrėžiama pranešime, yra vis dar labai e, e, nepatenkinama. Ir jungtinių tautų e, kontekste buvo patrenkta labai nemažai įvairiausių ataskaitų šią temą. Europos Sąjunga atlieka gana aktyvų koordinacinį vaidmenį E, sprendžiančios klausimus. Bet, žinoma, čia reikia siekti, kiek įmanoma, spartesnės pažangos. Yra nusta, pranešime yra apibrėžiamos e, konkrečios sritis. E, reikia e, e, užtikrinti, kad šios, tose srityse veik, aktyviai veiktų ne tik tai oficialioji Saudo Arabijos valdžia, bet ir nevyriausybinės organizacijos, taip kad būtų sustiprintos šios šalies piliečių teisės, be kita ko ir be abejo moterų teisės, kalbant apie pavyzdžiui jų teisę vairuoti, ką minėjo kai kurie kolegos parlamente. Tad žmogaus teisų situacija šioje šalyje rodo, jog nepaisant tam tikrų paž... nedidelių žingsnių į priekį, vis dėlto mes turime pripažinti, kad dar daug reikia padaryti šiai šaliai. Taip pat daug žingsnių reikia žengti uh, E, taigi reikia žengti tikrai daug e, žingsnių, bet mes dabar įdėmiai stebėsime, e, kaip, kokių žingsnių imsis Saudo Arabijos karalius, pažiūrėjau, kalbant apie žmon, moterų teisę dalyvauti 15 metų savivaldybės rinkimuose ir balsuoti. Yra e, Taip pat labai nepasitenkinimą didelį kelią faktas, kad Saudo Arabija išsiuntė iš savo šalies didelį skaičių imigrantų, e, darbininkų. Ir e, Taip pat yra labai svarbus e, aspektas, kurį reikėtų, apie kurį nuolat reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra kefalo sistema žodžio laisvė, e, minties laisvė čia taip pat yra labai svarbus e, aspektai. EAS e, taip pat pabrėžia, jog reikia skubių reformų siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai ir tinkamai registruojamos nevyriausybinės organizacijos. Reikia Reikia užtikrinti moterų teises, Ir taip pat mūsų principas lieka toks. Reikia taikyti moratoriumą kaip pirmąjį žingsnį siekiant panaikinti mirties bausmę. Saudo Arabijos atveju e, reikėtų taikyti minimalius reikalavimus, kad būtų galima apriboti mirties bausmės taikymą. Ir reikėtų galiausiai jos atsisakyti. Saudo Arabijos atveju reikia pasinaudoti jungtinių tautų peržiūros mechanizmu ir pradėti atvirą dialogą žmogaus teisių klausimus. Ir tai būtų, jau buvo nusiusta tokia teigiama žinia praėjusį sausio mėnesį, kai Saudė Arabijos Saudo Arabijos pilietis buvo teisiamas ir buvo nuolat bendraujama su Saudo Arabijos e, valdžios institucijomis tuo klausimu. Pirmininkė, Saudo Arabija tik gali tikrai prisidėti prie politinio stabilumo ir ekonominio atsigavimo ne tik savo šalyje. Ir ji galėtų kuo geriau pasinaudoti savo galimybėmis. E, taip pat būtų, kad būtų galima pasiekti daugiau stabilumo ir Libane, ir Sirijoje, ir prisidėti prie taikos proceso. Mes taip pat manome, kad reikalingas ilgalaikis sprendimas Irano klausimu. Taip pat reikia išspręsti klausimą susijusiu su Irane vykdoma brandolinė veikla. Tai yra labai svarbu viso regiono stabilumui. Taigi mes skatiname abipusį pasitikėjimą. Vyriausioji galiotinė yra pasiryžusi toliau dirbti su partneriais Saudo Arabijoje. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad ES reikėtų stiprinti ryšius su Saudo, su Saudo Arabija visose srityse ir būtent žmogaus teisų srityje mums reikia pagarbiai išsakyti tai, kas kelia susirūpinimą ir siekti, kad būtų susitelkta visais klausimais, kurie svarbus visiems. Reikia siekti nuoseklių tikslų. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Ačiū Jums už dalyvavimą, už tai, kad e, įnešėte indėlį į visas diskusijas. Dabar diskusijos šio klausimu baigiamos, o balsavimas vyks rytoj vidurdienį. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra e, pono Koval pranešimas es santykių su rytų partnerystės šalimis prioritetai.